Voilà, chers amis, nous allons reprendre euh, nos travaux. Nous venons de terminer la réunion des coordinateurs. Euh, vous devez vous satisfaire. Mes baigėme koordinatorių posėdį. Aš norėčiau iš karto jums pranešti, kad mes tęsime darbą ir pradėsime nuo 11 punkto, būtent e, klimato kaitos finansavimas, e, papildomumo koncepcija. Ir išklausysime tyrimo pristatymą šią temą. Šį tyrimą užsakė mūsų komitetas dėrybų dėl ECI kontekste klimato kaitos finansavimas, ar jis turėtų prilygti 0,7 procentams. Visi sutinka su šiuo principu, bet jis ne visada yra toks patogus, kaip kartais atrodo. Tai reikia derinti su vystomąją pagalbą. Kaip galėtume užtikrinti, kad mm, klimato kaita nesuvalgys didžiosios dalies mūsų pinigų, kurie turi būti skirti kitiems vystimosi tikslams, pavyzdžiui, sveikata ar švietimas. Aš norėčiau pasveikinti ponę Iren Knokę, kuri yra Vokiečių Zudvint instituto tyrėja. Tai yra labai žinomas institutas e, Europos parlamente. Jis yra pristatęs daug ty savo tyrimų ir jie pabandys pristatyti šį klausimą. Dėkoju, kad sutikote atvykti pas mus per tokį trumpą laiką. Ir mes jūsų įdėmiai klausysimės. Ačiū. Yes, thank you very much as well. Ačiū, ačiū už kvietimą, ačiū už galimybę pristatyti studiją. Žinau, kad man skirta nedaug laiko, todėl pabandysiu labai trumpai apžvelgti pagrindinius dalykus. Tikiu, kad dauguma susipažinę esate su visa susijusia medžiaga. Jūs žinote, susitarimas Kopenhagoje ir Kankūno susitarimas patvirtino, kad reikalinga užtikrinti spartaus finansavimo um, galimybę ir 30 milijardų JAV dolerių turėtų bū, turėjo būti suteikta per, dešimtus, per 10-12 metų laikotarpį. Bet a, kitas dalykas, kad finansavimas turės stiprėti nuo 2020 metų ir maždaug 100 milijardų dolerių turėtų būti skiriama kasmet besivystančioms šalims, kad jos galėtų kovoti su klimato kaitos padariniais ir palyginti su dabartinė schema, yra tam tikrų skirtumų tarp ankstesnės ir dabartinės finansavimo e, sistemos, tačiau dėja nėra apskritai susitarta, kas yra klimato finansavimas besivystančios šalims. Ir dėl to ne visos e, valstybės, kurios pažadėjo tokią finansinę paramą besivystančioms šalims, įvykdė savo pažadus. Finansavimas e, atsiranda iš įvairių šaltinių, privačių e, vyriausybių biudžetų ir įvairių kitų, kad būtų lengviau sukaupti tą reikalingą uh, tikslinę sumą, tai yra 100 milijardų dolerių. Tikiu, kad jūs gerai esate susipažinę su vystimosi finansavimo poreikiais ir žinote, kad yra nustatytas 0,7 procentų tikslas finansavimo ES, tačiau tas e, tikslas irgi aktualus klimato finansavimo padarinių likvidavimo požiūrių. nebejotinai, kad šitas finansavimas prisidės prie tūkstantmečio plėtros tikslų pasiekimo, bet ne, kadangi 0,7 procentų finansavimo tikslas yra nepasiektas, tai jo dar reikės siekti. Skaičiai rodo, kad situacija keičiasi pakankamai radikaliai. Jūs matote jas skaidrėje ir Pasaulio bankas ir uh, Tarptautinis valiutos fondas renka atitinkus duomenis, todėl, manau, duomenimis galima pasitikėti. Šimtas milijardų JAV dolerių sutarta suma panašu tėra tik tai nedidelė reikalingo finansavimo dalis, jeigu norime rimtai kovoti su klimato kaitos padariniais. Todėl reikia galvoti ir apie papildomus finansų šaltinius. Kita vertus, kaip aš jau minėjau, klimato kaita iš esmės kelia grėsmę tikslams kitose sritise, tai yra skurdo e, panaikinimui ir tūkstantmečio plėtros tikslų pasiekimui. Todėl neabejotinai reikalingas finansavimas ir priemonės, kurios galėtų rimtai padėti kovoti su klimato kaitos padariniais. Pavyzdžiui, užtikrinti didesnį atsparumą klimato kaitos neigiamam poveikiui būtų viena iš priemonė ir tokias priemonės reikia finansuoti, nes, kaip matote, klimato kaitos padarinių likvidavimo finansavimas yra glaudžiai susijęs su kitais tarptautinių lygių patvirtintais tikslais. Dabar um, prisitaikymo elementas. Nebejotinai šiuo atveju turėtų būti teikiama pirmenybė pagal geografinį principą, nes tam tikrose vietose esančios valstybės labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos neigiamo poveikio. Tačiau yra ir tam tikri prioritetiniai uždaviniai pagal sektorius kurie irgi siejasi ir galima būtų paminėti aprūpinimo maistų užtikrinimą, žemės ūkio sektorių, kaimo plėtros sektorių, nes visose tose sektoriuose vykdoma veikla yra itin svarbi prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių požiūrių su klimato kaita susijusi veikla tikriausiai tiesiogiai nedarys esminio poveikio skurdo mažinimui, bet yra nustatyta, kad visai įmanoma tikėtis tam tikrų poslinkių, jeigu finansavimas bus nukreiptas tikslinių principų vadovaujantis, tai yra tam, kad būtų prisitaikyta prie neigiamo klimato kaitos poveikio tiek pagal apskritai prioritetus, tiek pagal prioritetinius uždavinius atskiruose sektoriuose. Dabar klimato kaitos padarinių švelninimas. Čia egzistuoja didelė galimybė susijęti tarpusavyje taikomas, priem, taikomas priemonės, kad būtų užtikrinta tvar, užtikrintas tvarus vystimasis. Yra keletas priežasčių, kodėl reikalinga skirti didesnį finansavimą šiai sryčiai. Viena iš priežasčių yra augančios ekonomikos valstybės, kurios vis labiau gali prisidėti prie ir prisideda prie taršos, todėl gali būti e, lėšos nukreipiamos e, kovai su klimato, e, su aplinkos tarša tose šalyse, o tai reiškia, kad atitinkamos šalis kovojančios su klimato kaitos padariniais negaus sumų, kurių jos tikisi gauti klimato kaitos padariniams švelninti. Taigi prisitaikymas prie klimato kaitos ir, jos, ir tos kaitos padarinių švelninimas yra tarpusavyje susiję, be kita ko abu veiksniai susiję su vystimosi tikslais. Ir būtent dėl to, kad e, gali būti nukreipiamos lėšos į kitas rytis reikalinga atkreipti didesnį dėmesį į prisitaikymo priemonės. Galima numatyti keletą variantų, kaip tą prisitaikymą prie klimato kaitos būtų galima apibriežti, bet tam reikalingas bazinis scenarius, kurio pagrindų būtų galima įvertinti vieną ar kitą priemonę. Kitas dalykas tai yra 0,7 procentų finansavimo tikslas nes prie bendros nu, sutartos pasaulio lygių sumos 0,7 procentai būtų visai neblogas papildomas šaltinis, bet aišku, 0,7 e, procentų tikslas yra nustatytas daug ilgesniai perspektyvai negu tos sumos, dėl kurių jau buvo susitarta. Dar vienas dalykas, kad reikalinga galvoti apie <clears throat> klimato padarinių likvidavimo finansavimo lygius, atskaitos taškų turėtų tapti 2009 metai Kopenhagos susitarimas tam, kad finansavimas būtų daug aukštesnis nei 2009 metais ir jo pagrindu būtų galima imtis darbo. Faktiškai tai praktikoje tai yra visai įmanoma, nes pavyzdžiui yra valstybių narių, kurios jau EBPO ribose yra pareiškusios, kokių imsis priemonių papildomai. Tačiau e, lėšų nutekėjimo pavojus yra pakankamai rimtas ir finansiniai įsipareigojimai turėtų būti rimtai vykdomi, nes nepakanka vien tik tai susitarti dėl didesnių sumų. Galiu pasakyti, kad nedaug klimato kaitos padarinių likvidavimui skirtų lėšų buvo uh, padidinta. Dar vienas galimas variantas nustatyti atskait, atskaitinius metus, kuriais remiantis donorai galėtų skirti daugiau lėšų, jeigu pasirodytų, kad palyginti su atskaitiniais metais lėšų poreikis e, tam tikrame etape išauga. Yra ir kitų galimybių, pavyzdžiui, trečias numatytas variantas, kuris galbūt padėtų užkirsti kelią lėšų nutekėjimui, bet viskas priklauso nuo tų prioritetinių uždavinių, kurie yra numatyti be kita ko ir kreditų srityje, kreditinių taškų srityje, kurie galėtų būti dvigubinami. Finansuojant besivystančias šalis ir projektus, kurie prisideda prie klimato kaitos padarinių švelninimo arba likvidavimo. Taigi prioritetiškumas gali apspręsti ir didesnės finansavimo sumas. Kitas dalykas, galima būtų kiekvienam prioritetiniam lygiui nustatyti tam tikrą finansavimo lygį, procentinę išraišką. Ketvirtas ir penktas variantas. Jie padėtų išvengti dvigubo, jie padėtų išvengti dubliavimo. bet nesiremtų prioritetiškumu. Tačiau šiuo atveju kiltų kita problema ir būtent uh, politinių požiūrių ketvirtas ir penktas scenarijai būtų mažiau priimtini. Penktasis, pavyzdžiui, variantas numato tik finansavimą iš visiškai naujų šaltinių Mes e, teikiame tos variantus ir bandėme kiekvieną jų įvertinti, tačiau turiu pasakyti, kad vertinti tikrai nėra lengva, nes reikalinga atsižvelgti į virtinę kriterijų, kuriuos aš jau minėjau. Ir įvertinti reikia ne tik techninius, bet ir politinius aspektus. Lentelėje jūs matote, kad nėra tokio varianto, kuris tenkintų absoliučiai visus pasirinktus kriterijus. Tai yra įgyvendinamumo, pavyzdžiui, galimybės kriterijų arba na, lėšų perkelimo į kitus sektorius prevencija. Nors mano galva, uh, Pirmasis variantas yra etinių požiūrių, veiksmų požiūrių yra ko gero vienintelis geriausias, labiausiai priimtinas variantas, todėl gal reikėtų galvoti apie jį ir dirbti tą kryptimį. Dar vienas esminis dalykas. Tai yra politinis primtinumas. Pavyzdžiui, antrojo varianto atveju politinis priimtinumas, ko gero, būtų labai žemas. Bent jau tokią riziką mes išvelgiame. Todėl bet kuriuo atveju, jeigu mes norime susitarti, reikalinga ieškoti varianto, kuris tenkinti, tenkintų visus jau nustatytus kriterijus. Ir galbūt todėl vertėtų pagalvoti apie pirmo ir trečio variantų suderinimą, nes tai galėtų būti priimtina politiniu lygiu. Apie tai aš dar pakalbėsiu, tačiau prieš tai noriu keletą žodžių pasakyti apie papildomumą ir kaip šis principas taikomas ES valstybėse narėse ir kaip jisai yra apibrieštas. Iki 13 metų komisija prašo valstybių narių susitarti dėl papildomumo apibriešties, papildomumo principo apibriešties ir dėl taikymo. Kaip matote, nuomonės gana yra įvairios. Ši diagrama aiškiai parodo, nes papildomumo principas apibrėžiamas gana skirtingai. Mėlynas spalva pažymėtos devynios valstybės narės kurios mano, kad turi būti papildomam finansavimui nustatyti, atskaitin, nustatyti atskaitiniai metai. Ir tada pačios valstybės narės galėtų nusistatyti tokius metus. Dauguma valstybių narių pagėdauja, kad tokiais ataskaitiniais metais būtų pasirinkti 2009 arba 2010. Dabar faktinės Um, finansavimo sumos, tai šiuo atveju reikėtų labiau linkstama prie trečiojo varianto, bet komisijos nuomonę tokiu būdu neatspindimi prioritetiniai uždaviniai. Ir e, tada kyla didelis pavojus, kad lėšas bus perkeliamos į kitus sektorius. Šiai grupiai šalių priklauso septynios valstybės narės. Todėl faktinis finansavimo lygio didinimas gali daryti neigiamą poveikį vystimosi finansavimui, jeigu pasikeis prioritetai. Kitas dalykas, kad um, galvojant apie 0,7 e, procento tikslą, tai yra valstybių narių, kurios pasirinko 0,7 procentų tikslą kaip pagrindą, kai kurios nusistatė aukštesnius tikslus, tą padarė keturios šalį, valstybės narės ir jūs galite įsivaizduoti, kurios tai yra šalis, nes 0,7 procentų tikslą jos jau pasiekė. Yra dar valstybių narių grupė, kurios mano, kad papildomumo principas galėtų būti daug plačiau apibrėžiamas ir jos be kita ko aiškiai pasakė, kad e, papildomumo principas gali būti apibrėžiamas plačiai, jeigu yra nustatomas eiliškumas priemonių pagal prioritetą. Ir tai plačiau aprašoma studijoje, kurią mes pristatome. Kaip galima būtų užtikrinti tą papildomumą? Mano galva svarbiausias dalykas užkirsti kelią galimam lėšų perkelimui į kitus sektorius. Ir todėl eiliškumas pagal prioritetus turi būti siejamas su labai konkrečiais valstybių narių finansavimo įsipareigojimais tam, kad tie finansavimo įsipareigojimai būtų griežtai vykdomi ir kad nebūtų um, daroma žala vystimuisi. Todėl reikalinga užtikrinti geresnį išorės, geresnė išorės kontrolę, nes tik tokiu atveju bus galima pasiekti 0,7 procentų tikslą ir jį viršyti. Dar vienas dalykas, kad akivaizdu, jog turi būti užtikrinama politinė parama, jeigu norime pasiekti 0,7 procentų tikslo. Ir jeigu bus leidžiamas tas dvigubas apskaičiavimas kreditinių vienetų pagal bent jau tam tikrą laikotarpį ir jeigu a, išeities tašku bus laikoma dabartinė padėtis Tai reikia nepamiršti, kad 2010 metais valstybės narės informavo, kad tik 12 procentų e, jų prisimtų finansinių įsipareigojimų bus skiriama padarinių švelninimui, ir tik 7 procentai prisitaikymui. Taigi, kaip matote, būtina laikytis 12, 12 e, punktų veiksmų plano, jeigu mes norime skirti 7 mm, bendrų nacionalinių pajamų procentus šiem tikslam. Dabar tas dvigubas užskaitimas ir uh, jo sąsaja su 0,7 procentais. Šiuo atveju dėrėtų fiksuoti procentinę išraišką, ypač prisitaikymo atveju ir mūsų galva 0,7 neturėtų būti viršyjami švelninant klimato kaitos padarinius. Tada būtų įmanoma dvigubo užskaitos problemą šiek tiek sumažinti ir net ko gero iš dalies pašalinti. Kita vertus, kita vertus reikia pagalvoti, kad 12 punktų planas nebūt, gali būti keičiamas, jeigu mes tą norėsime padaryti. Pirmininkas pertraukė kalbėtoją. Atsiprašau, norėčiau pasitikslinti. Yra 12 procentų e, skirtų padarinių švelninimui ir 12 procentų prisitaikymui. Iš viso tai 24 procentai, e, kalbėtojai atsakė, 7 procentai prisitaikymui. 12 Pirmininkė, 12 procentų švelninimui ir 7 prisitaikymui. O, o e, mes e, siūlome variantą labiau subalansuotą, kad abiem atvejais ir švelninimui, ir prisitaikymui būtų skiriami 7 procentai, tada iš viso bus 14 procentų ir tai bus labiau subalansuotas variantas. Tačiau tą finansavimo lygį reikia po truputį mažinti ir idealu būtų, jeigu būtų didinamas pasirinktas 0,7 procento BNP tikslas ir pasiekus 0,7 procento finansavimą, truputį, po truputį jis būtų didinamas. Dar vienas aktualus klausimas tai patys finansavimo šaltiniai. Aišku, finansavimo šaltinių gali būti įvairių, aš minėjau, tai gali būti viešosios lėšos, privačios lėšos, dvišalių, daugiašalių pagrindų sukūrėmi fondai. Ir EC yra yra, Europos Sąjunga yra išnagrinėjusi įvairias galimybės savo ataskaitoje ir mano, kad visiškai įmanoma užtikrinti 100 milijardų dolerių finansavimą, dėl kurio sutarta, bet reikia naudotis pažangiais finansavimo būdais ir galvoti ne tik apie klimato kaitos iššūkius, bet taip pat ir apie vystimosi problemas. Nes galima, pavyzdžiui, per um, finansinius sandorius, suburti lėšas ir be to finansa, finansinės institucijos irgi tuo yra suinteresuotos. Bet dar viena problema - tai bendras principas, pagal kurį negalima e, visko finansuoti iš surinktų mokesčių. Nors galvojama, jog atitinkamų mokesčių susijusių su aplinkosauga įvedimas gali tapti papildomų šaltinių. Tačiau tokiu atveju reikalingas tikslinis lėšų panaudojimas ir reikalinga politinė valia. Aišku, yra įmanoma galvoti, kad uh, iš surinktų mokesčių daugiau lėšų galėtų būti nukreipta prisimtiems įsipareigojimams finansuoti, bet tada jau reikia, ko gero, koreguoti 0,7 procentų tikslą. Europos komisija taip pat įvardijo ir e, kitas galimybės, pavyzdžiui, e, e, apivartinių taršos leidimų sistemą, jos didesnį stabilizavimą ir e, surinktų, pinigų panaudo, surinktų aukcionuose pinigų panaudojimą klimato kaitos padarinių likvidavimo finansavimui. Dar vienas dalykas, kad Europos Sąjungos valstybės turėtų e, galvoti, jog daugiau nei 50 procentų, kurie siūlomi dabartiniu metu, turėtų būti skiriama klimato kaitos finansavimui. Atsiprašau, daugiau negu 25 procentai turėtų būti skiriama finansavimui. Ir dėrėtų tą 25 procentų ribą nustatyti ir vėliau po truputį kelti. Aišku, dar yra pasiūlymas dėl finansinių sandorių mokesčio, yra pasiūlymas apmokestinti oro transporto sektorių, taip pat panaikinti subsidijas, kurios yra dabar um, skiriamos kai kuriuose srityse ir perkelti į CO2 mažinimą arba CO2 apmokestinti apskritai bet kaip rodo paskaičiavimai, CO2 apmokestinimas ko gero ne visada gali duoti naudos. Dabar kokiais būdais turi būti nukreipiamos lėšos? Labai gerai, kad daugiametės finansinės programos atveju yra numatomos atskiros biudžeto eilutės ir DCI biudžete numatytas didžiausias asignavinimų didinimas yra dar ir kitos e, teminės rytis, tokios kaip tvari energetika, kuriai iš kurios lėšų bus skiriama pakankamai didelis procentas e, klimato kaitos priemonėms ir su aplinkosauga susijusios priemonėms. Taip pat yra stengiamasi e, supaprastinti ir tas programas, kurios vykdomos pagal geografinį principą. Visą tai yra labai gera sąlyga, visą tai yra geros sąlygos klimato kaitos priemonių integravimui į įvairias programas, bet ne visos problemos pašalintos. Pavyzdžiui, klimato kaitos priemonėms gali būti skiriama daug daugiau lėšų negu DCI, bet aš manau, kad tai yra neteisinga, nes DCI atveju yra susitarta dėl bazinio finansavimo lygio ir jeigu didinsime lėšas, tai tada, aišku, reikės peržiūrėti priemonių vykdymo prioritetus. Dabar lėšų neperkelimo į kitus sektorius principas tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes gali būti, kad numatant tam tikrą procentą finansavimo pagal teminės kryptis, gali lėšos patekti ir į kitas sektorius nesusijusius tiesiogiai su klimato kaitos padarinių likvidavimu. Na, pavyzdžiui, galima skirti lėšų lyčių lygybė užtikrinti, bet lyčių lygybės užtikrinimas, kiek jis bebūtų svarbus, klimato kaitos padarinių likvidavimo požiūrių, jo svarba yra menkesnė negu o, kitų priemonių. Kalbėtojai atsiprašo. Dėl gairių. Viena iš gairių, kuri galėtų užtikrinti papildomumo principo įgyvendinimą, neturėtų tapti absoliučių prioritetų. O tai reiškia, kad kiekvienai gairiai reikalingai nustaty, reikia nustatyti rodiklius, kuriais vadovaujantis būtų galima užtikrinti tolygų priemonių pagal gairias finansavimą. Dar vienas dalykas, kad iš tiesų dėmesį reikia skirti šiuo metu mažiausiai įsivyšiusioms šalims, žemiausių pajamų šalims ir todėl geografinių principų vadovaujantis ir dirbant mes turėtume gal pirmiausia kreipti dėmesį tam, kad būtų vykdomos prisitaikymo prie padarinių priemonės ir tada jau tik galvoti apie klimato kaitos padarinių švelninimo priemonės, nes pagal prioritetiškumą prisitaikymo priemonės yra kur kas svarbesnės mažiausiai įsivyšysių valstybių atveju. Dabar dėl rekomendacijų. Mes tiesiog e, daug ką kartojame, tame skyriuje, kas išdėstyta ataskaitoje, bet galiu pasakyti, kad ES gal turėtų dėti daugiau pastangų ir daryti spaudimą, kad būtų susitarta dėl papildomumo principo apibriešties. Nes šiuo metu papildomumo principas yra aiškinamas labai skirtingai ir tai kelia problemų. Susitarimas tarptautinių lygių reikštų ko gero laikiną pranašumo praradimą ES valstybėms narėms. Tačiau kita vertus, tokiu atveju besivystančios šalis labiau pasitikėtų ES ir jos deklaruojamomis ir vykdomomis priemonėmis. Ir tada galbūt kitos šalis patirtų natūralų sprendimą E, sekti ES pavyzdžių. Prisitaikymo apibrieštis. Ja nustatant, nereikėtų pamiršti 12 punktų plano ir 0,7 procentų nuo BNP finansavimo tikslo. Be to, aš jau minėjau ir anksčiau, kad tas 0,7 procentų tikslas yra pagrindinis išeities taškas, lygiai kaip dvigubos užskaitos principas. Ko gero, tai svarbiausia elementai, o kalbant apie 0,7 procentų tikslą, tai tikriausiai reikėtų jį peržiūrėti ir nustatyti gal aukštesnį finansavimo procentą nuo 20 metų. Na, šita a, dalis, šitos mintis, kurios išdėstytos skaidrėje, gal nėra tiek aktualios, bet a, kokios būtų rekomendacijos tvarkant daugiametę finansavimo programą ar DCI. Rekomendacijos būtų gana paprastos. Finansinės perspektyvos požiūrių reikėtų naujojo finansinėje perspektyvoje skirti daugiau lėšų klimato kaitai. Vienas vokiečių poetas yra pasakęs, kad mano krūtinėje plaka dvi širdis ir sunku tai reiškia persiplėšti skirtingas pusės, bet klimato kaitos finansavimas neturi reikšti, kad nukentės finansavimas vystimusi. Taigi, dar kartą galiu tik pakartoti, kad reikia užtikrinti finansinėje perspektyvoje prisitaikymo priemonių finansavimą, bet svarbu, kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp švelninimo ir prisitaikymo priemonių. Šiuo atveju reikėtų nustatyti tą pusiausvyrą, ją užfiksuoti, bet svarbu, kad maždaug du trečdaliai tektų prisitaikymo priemonėms įgyvendinti šiuo metu. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, būtina užtikrinti, kad vidutinių pajamų šalis nebus pamirštos, kad joms taip pat bus skiriama pakankamai finansavimo, nes jų balsas svarstant klimato kaitos padarinių mažinimą, likvidavimą darosi vis svaresnis. Todėl gal padedant mažiausiai įsivyščiams šalims nereikia pamiršti ir vidutinės pajamas turinčių šalių ir finansavimas daugiametėje finansinėje programoje joms taip pat turi būti numatyti. Merci infiniment, Madame Knok, je suis sûr. Ačiū, ponia Knok, esu tikras, kad visi labai susidomėję klausėsi jūsų pristatymo. Jis e, buvo toks turiningas, kad e, tikrai esu tikras, jog atsiras daug klausimų. Dabar suteikiu žodį delegatams. Taip pat norėčiau priminti, kad komitetas laikosi labai subalansuoto požiūrio dėl lyčių subalansavimo, dėl lyčių pusiausviros, kaip tik yra keturi vyrai ir keturios moteris. Kas norėtų pirmąjį klausimą užduoti? Pone Saržantinį, galbūt. Ačiū. Klausydamas į jūsų ir skaitydama ataskaitos išvadas, norėčiau paklausti vieną dalyko, kaip mums pavyks tai pasiekti. Aš esu iš Niderlandų ir šį savaitgalį vėl prasidėjo diskusijos, ar vystomoji pagalba apskritai yra naudinga. Ir neseniai nuo 0,8 iki 0,7 sumažinome skiriamas lėšas iš metinio biudžeto, patiriame ekonominę krizę. Ir šios diskusijos apie vystomosios pagalbos naudą vis dar vyksta. Jūs kalbėjote apie, apie oficialią vystomąją pagalbą odą. Aš nenorėčiau, kad tai būtų kvestionuojama, tačiau tai yra kvestionuojama nuolat įvairių šalių ministerijose mm, E BPO nuolat susilaukia laiškų, kuriuose klausima apie tai, kaip tokioje atmosferoje šiais laikais mums pavyks įtikinti, taikyti panašią sistemą kaip e, oficiali vystomoji pagalba ir klimato kaitos finansavimui. Reikia surasti atsakymą į šį klausimą nes jei norime imtis veiksmų, o jūs minėjote, kad es turi būti pavyzdžių likusiam pasauliui, tuomet mums būtina surasti atsakymą, kaip visų pirma įtikinti žmonės e, branginti oficialią vystomąją pagalbą, ją įvertinti ir kaip taip pat skirti ir klimato kaitos finansavimą. Ar norėsite atsakyti iš karto ar vėliau? Mikro, mikro. Uh, sorry, yes. Uh... Atsiprašau. Be abejo, tai yra sudėtingiausias klausimas, kokio tik galima paklausti. Aš suprantu, kad situacija labai sudėtinga. Aš nesu susipažinusi su visomis valstybėmis narėmis ir Niderlandais tame tarpe, kuri, kaip minėjote, yra viena iš nedaugelio šalių pasiekusių 0,7 procentų tikslą. Pavyzdžiui, Vokietija to nepadarė dar. DCI taip pat didėja ir atrodo, kad kad susidaro įspūdis, kad oda nepakankamai įvertinama yra. Aš negaliu atsakyti tiesiog tiesiai į šį klausimą, tačiau kalbant apie klimato finansavimą, manau, kad klimato finansavimas dabar yra stipresnis veiksnys Tarptautinė bendruomenė stebi situaciją, vyksta diskusijos apie tai, kaip galėtume apibriežti papildomumą, kaip e, užtikrinti, kad būtų ir finansavimas iš kitų iš šaltinių. Jungtinėse tautose taip pat svarstomos įvairios alternatyvos, kaip surinkti tuos šimtą 100 milijardų JAV dolerių. Tačiau svarbiausia, kaip visą tai gyvendinti. Man atrodo, jei būtų politinė, val, politinis noras, tai būtų įmanoma. Tačiau daugeliu tų priemonių įgyvendinti reikėtų jas įgyvendinti tarptautiniu mastu. Bet jei kalbame, pavyzdžiui, apie finansinių sandorių mokes, mokestį, mokestį Daug kas sako, kad dėl to reikia sutarti tarptautiniu mastu, bet yra pavyzdžių, kai taip ir nėra daroma. Pavyzdžiui, Britanijos biržos mokestis, taigi net ir nacionalinė pozicija įmanoma. Europos ar net tik euro modelis galėtų būti pritaikytas. Taip pat ir priekybos apivartiniais aršos leidimai sistema. Na, pramonės atstovai sakė, kad tai yra labai blogai, kenkia pramoniai, bet galiausiai paaiškėjo, kad tie CO2 mokesčiai suteikia galimybių inovacijoms. Ir jeigu mes eisime į priekį, taip pat pamatysime, kad tai taip pat galėtų būti privalumas. Aš tiesiog norėčiau, kad būtų daugiau drąsos ir politinio noro. Aš dirbu toje pats rytyje kaip ir jūs, žinau, kaip sudėtinga įtikinti kitus. Taip pat pastebiu daug nerimo dėl to, kaip visamoji pagalba Europos Sąjungoje pereina į privat, privatų sektorių man kyla tos pačios abejonės, bet man atrodo, kad tai yra įmanoma, tiesiog reikia kaip galima labiau stengtis ir visą laiką kelti tuos pačius klausimus. Tačiau negaliu Jums pateikti vieno recepto, kaip ryt nueiti Jums pas finansų ministrą ir, išsireik, ir, ir pateikti tinkamus argumentus. Merci. Uh, nous avons une contre... Ačiū. Mus riboja laikas, kadangi ponas Sorensenas turės 15.12 išvykti, mes jau vėluojame ir todėl jūs raginu teikti klausimus kartu. Pirma ponas Noizer, po to ponė Dekaiser, o paskui jūs atsakysite kaip galima trumpiau. Ir nežinau, ar komisija norėtų pasakyti po visų pasisakymų. Taigi, ponė Noizerį. Ja, für... Labai ačiū už tyrimą pristatymą. Aišku tai, kad mums reikalingas papildomas finansavimas klimato kaitai finansuoti. Tačiau jūs pateikėte visus įmanomus aspektus, o aš esu žmogus, bandantis įsivaizduoti, kaip įvairūs dalykai veikia praktikoje. Ir man jūsų pristatymas, jei atvirai, yra kiek per sudėtingas. E, tie 0,7 procentų tikslai dar nepasiekti daugelį šalių ir manau, kad tai yra pirmasis žingsnis o visos kitos priemonės yra papildomos priemonės. Jūs kalbėjote apie alternatyvas, apie opcijas. Pavyzdžiui, tai, kad galima dviguba užskaita tam tikrų periodų. Manau, kad tai yra variantai, um, kurie primtini daugeliui valstybių, todėl kad atsiranda veiksmų laisvė joms. Man iš esmės būtų daug maloniau kalbėti tik apie bendrą tikslą, tai yra 70-ųjų tikslą. Ir turėtume kalbėti apie bendrą įsipareigojimą švelninti klimato kaitos padarinius, o visą kitą turėtume aptarti vėliau. Taip pat turime pasvarstyti, kaip nuo 2020 metų tie 100 milijardų JAV dolerių bus išleisti. Tai yra esminis klausimas. Aš taip pat atidžiai klausiausi šio pranešimo. Jis buvo labai tikslus, turiningas, tačiau, kaip ir Norbentas, norėčiau pasakyti, kad iš esmės jūs kalbate apie politinę drąsą ir valią. Tačiau atsižvelgiant į šiandieninę valstybių narių ekonominę valdyseną, kurią labai, labai riboja biudžetas, Man atrodo, kad svarbiausia problema yra šitų valstybių narių negalėjimas veikti ir kad pasiektume 0,7 procentus reikėtų kažko papildomo, papildomų finansų. Tikrasis klausimas yra, kur juos rasti. Jūs šiek tiek palėtėte šį klausimą, kalbėdama apie, apie finansinių sandėlių mokestį. Tačiau kur mes rasime tuos pinigus? Politinis pritarimas nuo to priklausys. Priklausys nuo to, kokius finansavimo šaltinius rasime. Taigi reikia stengtis juos surasti. Man atrodo, kad debatai dėl finansavimo šaltinių mums padėtų labiau, labiau nei tik raginti valstybės narės būti drąsesnėms. Ačiū, labai taiklus pastebėjimai. Dabar žodį suteikiu pranešėjai, kad ji galėtų atsakyti. O komisija po to kalbės. Kalbėta kalba neįsijungus mikrofoną. Yes, it's true. Tiesa, tas e, klausimas, esminis klausimas, e, iš kur pinigai e, yra svarbus. Aš, tai nebuvo mano pristatymo tema, tačiau kalbėjau apie tai. Kalbėjau apie patį tyrimą. Aš nežinau, kaip kiti tyrimai vadinasi, tačiau uh, Savo pristatymę kalbėjau, e, kad buvo padaryta analizė, iš kur reikėtų gauti papildomą finansavimą ir buvo padaryta išvada, kad sunku gauti papildomą finansavimą, tačiau tai yra įmanoma. Didžiąją e, finansavimo dalį būtų galima gauti iš prekybos apivartinės taršos leidimais. E, taip pat e, dalį e, iš finansinių sandorių mokesčių arba panaikinus anglės subsidijas arba surinkus mokesčius. Taigi galimybių yra, komisija susipažinusi su šiomis galimybėmis, apie jas svarsto. Manau, kad turime kelti klausimą, kaip tai šaltiniais pasinaudoti, o ne apskritai kvesenuoti, ar tokių papildomų šaltinių yra. Dėl 0,7 procentų tikslo. Aš Manau, kad dabar labai daug dėmesio yra skiriama klimato kaitos padarinių šalinimo finansavimui ir daugelis šalių to tikslo 0,7 procentų finansavimą taip ir nepasiekė. Mano supratimu, tiesą pasakius, šis klausimas yra labai svarbus, daug svarbesnis, nei kalbant apie apskritai bendrą oficialią vystimosi pagalbą. Turėtume pažiūrėti, kaip seksis įgyvendinti šį tikslą. Jo labiau, kad klimato kaitos padarinių švelnimo priemonių finansavimas yra labai svarbus. Tai yra esminis klausimas. Uh, su kuriuo susiję ir konkretus mūsų siekiai bei pasiekimai. Manau, kad visada turėtume turėti tą bendrą vaizdą. Štai kodėl aš kalbėjau ir apie integravimą. Manau, kad plėtra ir integravimas yra lab, abu labai svarbus aspektai. Uh, Aišku, finansinė krizė labai skaudžiai kerta per nacionalinius biudžetus. Štai todėl aš leidau savo kalbėti apie tą dvigubą užskaitą. Tai yra kompromisas, kurį mes galime naudoti tik krizės akivaizdoje, siekdami to 0,7 procentų tikslo. Tačiau vėliau um, to daryti nebegalėsime. Tikriausiai kažką pamiršau, bet gal jau ir į visus klausimus atsakiau. Euh, euh, Ačiū už Jūsų išsamų atsakymą. Toliau žodį suteiksiu ponui Stefan Agdaniai. Tikiuosi, nelabai iškreipiau Jūsų vardą. Galite mane pataisyti. Ačiū pirmininkė. Aš esu Stefan Annie. Kalbėsiu angliškai. Labai ačiū, kad sutikėte e, mums žodį ir pakvietėte dalyvauti šio tyrimo pristatymą. Svarbu pabrėžti, kad reikia daugiau finansuoti klimato švelninimo priemonės, e, siekiant užsibrieštų tikslų. Taip pat aišku, kad reikia sutelkti finansinius šaltinius iš pačių įvairiausių sričių - privataus sektoriaus, valstybės e, sektoriaus. Dabar kalbame apie valstybės finansavimą ir ODA, tai yra oficialią vystamosi pagalbą, kalbame apie koncepcijas ir papildomumo savoką. Aišku, tai, kad yra numatyta tam tikra riba, tačiau kokia ji yra, kaip reikėtų susitarti, labai sunku rasti bendrą konsensusą tarp įvairių šalių. Nepaisant to, Monteriai ataskaitoje, e, kurią mes rengėme, aiškiai skiriame, kas yra klimato finansavimas ir finansavimas kitiems vystimosi tikslams. 2011 metų ataskaitoje perskaitysite, kad klimato finansavimą ES skiria remdamasi savo nusistatytų ribų atsižvelgdama į 7 ir 9 metų tikslus. Kas yra iš esmės oficialioji vystamosi pagalba? Tai yra finansavimas teikiamas reikalaujant tam tikrų sąlygų ir e, skirtas tam tikrais tikriems tikslams, pavyzdžiui, klimato švelninimui arba kitiems. Aš manau, kad neturėtume kalbėti dabar apie dvigubą užskaitą, kalbėdami apie klimato švelninimo priemonės. Tai yra finansavimas teikiamas e, reikalaujant tam tikrų sąlygų. Todėl ta dvigubos užskaitos savoka nėra tinkamas žodis, tačiau svarbu skaidriai finansuoti e, tam tikrą vystimąsi, taip pat e, skaidrus finansavimas turėtų būti ir švietimo srityje, pavyzdžiui. Yra daug e, pereinamųjų sričių, aišku, e, reikia skirti tarp klimato finansavimo ir bendra finansavimo e, vystimosi srityse. Iš esmės, vystomasis bendradarbiavimas yra skiriamas besivystančiams šalims, pateikiančiams finansavimo programas. Ir Europos komisija numatydama naują progra finansinio programavimo laikotarpį atsižvelgia į šiuos tikslus. Tai yra daug dėmesio yra skiriama vystamajam bendradarbiavimui. Labai svarbu invas, investuoti į vystimąsi, švelninti tam tikrus e, padarinius, taip pat siekti um, mažai anglės dvideginio išlakų naudojančių technologijų plėtros, e, naujų infrastruktūrų ir taip toliau ir taip toliau. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad praktikoje mes taikėme koncepciją, pagal kurią klimato kaita apima labai daug sričių ir tai atsispindi ir Monteriai e, ataskaitoje. Manau, kad svarbiausia čia yra skaidrumas ir šios diskusijos taip pat e, tai patvirtino, todėl kad buvo kalbama apie skirtingas papildomumo uh, savokos aspektus, kalbama apie skirtingus finansavimo šaltinius. Aišku, Europos parlamento nariai pabrėžė, kad svarbu išlaikyti pagalbą vystimusi, o mes savo ruoštų tikimės Europos parlamento paramos, telkiant papildomus finansinius šaltinius inovacijoms. Taip pat tikimės finansavimo ir iš privataus sektoriaus. Ačiū. Merci au dernier intervenant. Ačiū paskutiniam kalbėtojui. Laikau, kad jūsų paskutinė frazė užbaigė šias diskusijas. Jūs visą laiką galite pasitikėti Europos parlamentu. Jūs pirmieji pasakėte prieš Europos Sąjungos dvigubą kalbėjimą. Komitetas taip pat atsirado tarp kūjo ir priekalo šiuose diskusijose, siekiant e, atskirti lėšas skiriamas padarinių švelnimui ir vystomai pagalbai. Man susidaro nekoks įspūdis, kad mes ne iš tikrųjų pilnai suvokiame tas sumas, kurios buvo iš naujo perskirstytos. Aš norėčiau daugiau žinoti apie tai, kiek lėšų buvo perskirstytos, kurios iš pradžių buvo skirtos vystomai pagalbai, o paskui buvo perskirstytos panašiems papildomiesiems tikslams. Tačiau mus, mus piktina tai, kad mus laiko kažkokiais kvaileliais, galvoja savo tegul šunis lojo, karavanas eis. Komisija iš tikrųjų gali pasikliauti mumis, kad mes bent jau šauktume e, tą pačią kryptimį. Taigi baigiame šią diskusiją, toliau tęsiu anglų kalbą pristatydamas kitą punktą. Ir dabar paskutiniam šio ryto darbo atvarkės klausimui turime garbės pasveikinti poną Klausą Sorenseną iš generalinio echo direktorato. Pone Sorensenė, jūs pas mus lankėtės prieš mėnesį informuodamas apie humanitarinę krizę Sirijoje. Deja, per pastaruosius mėnesius situacija greitai prastėjo. Dabar kai kas šį ginkluotą konfliktą vadina tikrų pilietinių karų. E, sulaukėme žiniasklaidos pranešimų apie daug civilių aukų, kurie, kurios buvo šaltakrauškai nužudytos. Norėtume iš jūsų išgirsti, kokių veiksmų ėmėsi humanitariniai donorai reaguodami į šią situaciją. Be to tikimės, kad galėsite mums uh, pranešti naujausią informaciją apie tas krizės, kuriuose dalyvauja ECHO, padėdamas pažydžiamoms gyventojų grupėms. Taip pat labai džiaugiamės, kad šiandieną sulaukėme pono George Okot Obo, kuris yra Junktinių tautų vyriausiojo įgaliotinių pabėgėlių reikalams Afrikos biuro direktorius. Taip pat ponas Okot Obo yra Ugandos pilietis. Uh, ir ilgą laiką dirba jungtinėse tautose. Prieš užimdamas dabartinį postą buvote jungtinių tautų vyriausiojo įgaliotinio pabėgėlių reikalams tarptautinės apsaugos direktoriumi. Jūs stengiatės Afrikos kontinente e, kovoti su įvairiomis krizėmis, pavyzdžiui, Sahelio ir Afrikos rago regionuose, taip pat Sudane ir Pietų Sudane. Sorens, ponė Sorensen, siūlau Jums pradėti ir pateikti bendrą apžvalgą, kaip ES reaguoja į Afrikoje vykstančias humanitarinės krizės, taip pat ir krizės Sirijoje bei Jemenė, o pat po to ponas Okot Obo galės papildyti šią informaciją iš savo perspektyvos, o po to galima bus teikti klausimus. Pone Sorensenai, žodis Jums. 10-15 minučių. Thank you very much. Um, <clears throat> thank you very much, Mr. Chairman. Um... Ačiū, pane pirmininkė. Malonu lankytis uh, dar kartą jūsų komitete. Esu dėkingas už kvietimą ir tikriausiai dėrėtų pradėti nuo Sirijos. Į Sirijos įvykiai nušviečiami kiekvieną dieną. Ir uh, <clears throat> žinote, kad E, taikdarių operacija vykdoma ir taikdarių pajėgos, jungtinių tautų taikdarių pajėgos <clears throat> konstatuoja, kad situacija yra ties pilietinio karo riba. Praėjusį kartą, kai mes susitikome, tada labai daug Sirijos piliečių bėgo iš savo namų, buvo perkeliami daug jų buvo nušautų, įskaitant vaikus, persikėlėliams trūko maisto, ligoninėms medikamentų, mokyklos uždarytos, vaikai nebelanko pamokų. Ir be visų tų problemų, kurios egzistuoja, reikia pasakyti, kad jaunimo ateitis tikrai labai miglota, nes e, dabar jaunimas nebesimoko ir kas su jais nutiks ateityje, nieks nežino. Mes tikrai humanitarinės pagalbos rytyje veikiame itin aktyviai. Tačiau dera pasakyti, kad e, Sirijos problemų vien humanitarinės pagalbos programa neišspręsime. Tikrai reikia visai kitų priemonių kurių komentuoti nesu kompetitingas. Bet mes kiek galėjome, tiek dirbome su visomis suinteresuotomis pusėmis, ką tik pusryčiavau su ponė Kleberga ir turiu pasakyti, kad mes esame labai dėkingi tarptautinio raudonajam kryžiui už pagalbą kurią jis teikia Sirijai, daug Raudono kryžiaus atstovų veikia, bet mūsų nerimas auga dėl to, kad e, daug problemų užtikrinant saugumą tiek pačių Sirijos piliečių, tiek e, atvykusių teikti pagalbą. Tiek daug žmonių ir grupuočių įsivėlę į konfliktą Sirijoje, kad e, kalbėti apie kažkokį, kažkokių nuostatų principų laikymasi beveik nebetenka. Ir aišku, sveikų protų ten nebesivadovaujama. Noriu pasakyti, kad jungtinių tautų OČA biuro regioninis <clears throat> koordinatorius yra atsakingas už ryšių palaikymą su Sirijos vyriausybė, kuri vis dar valdžioje ir Očia turi bendrauti su jais. Jūs tikriausiai prisimenate, kad kai paskutinį kartą Ženevoje vyko forumas dėl humanitarnės pagalbos Sirijai, niekas nepasikeitė. Visada yra nusileidžiama Ir Sirija tuo atveju Ženevoje pasirašė planą, kurį parengė Oča ir kuriam ji iki dėrybų Ženevoje visiškai nepritarė. Tačiau nepakanka vien tik pasirašyti dokumento, bet reikia įgyvendyti tai, kas yra numatyta dokumente, o tai reiškia e, palengvinti vizų išdavimą, užtikrinti judėjimą per Sirijos teritoriją, uh, ne priekabiauti, nestabdyti pagalbos vilksinių, kurios juda per Sirijos teritoriją. Ir mes, aišku, po susitarimo tikėjomės išgirsti geresnių žinių. Nebejotina, kad darbo sąlygos pagalbos teikimo sąlygos Sirijoje turi tiesioginį poveikį ir mūsų darbo ir nereikia apsimetinėti, sakant kitaip, nes tikrai ne visoje Sirijos teritorijoje mes galime teikti humanitarinę pagalbą. <clears throat> Taip, Sirija kai kuriais atvejais laikosi susitarimo, rodo gerą valią, kai kuriais atvejais vizos išduodamos palengvinta tvarka, tačiau kita vertus nuolatos puldinėjami ir naikinami E, civiliai gyventojai. Taigi e, padėtis nėra vienareikšmiška. Mes galimegi dirbti tik pagrindų to, tų sąlygų, kurias mums sudaro. Mes negalime nei e, veltis į konfliktą, mes galime tik bandyti padėti tiems žmonėms, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos. Ir tikriausiai turime surasti būdų, kaip daryti spaudimą Sirijos vyriausybei, kad jį laikytųsi prisimtų įsipareigojimų, kurie numatyti pasirašytame dokumente ir galvoti tik apie tai. Valery Emas vakar irgi buvo Briuselyje ir mes galvojame, kaip elgtis toliau, galbūt uh, Liepos viduryje vyks dar vienas stambesnis susitikimas, kad galėtume bandyti startis dėl tolesnių spaudimo Sirijos valdžiai priemonių, kad galėtume teikti humanitarinę pagalbą. Taigi mes naudojame turimą finansinių išteklių rezervą. Dabar skiriame 10 milijonų eurų bet tikriausiai jūs galėtumėt per biudžeto komitetą ar spausti ministrų tarybą, kad jį paieškotų papildomų lėšų šaltinio, nes net ir esant labai sudėtingai ekonominiai situacijai, mes norime būti tikri, kad galėsime dirbti, nes kitaip mūsų pastangos nepasiteisins ir bus apskritai bevertės jeigu neusitikrinsime finansavimo. Visi nori, kad, visi nori paremti humanitarinių principų Siriją, tačiau reikalingos lėšos. Ir daktaras Ataras, kuris vadovauja Sirijos Raudonojo kryžio padaliniui, e, yra mieste, tai jeigu gero vienintelis e, Sirijos atstovas dabar, su kuriuo galima dirbti kuris mums padeda ir daug jo darbuotojų rizikuoja, dami, rizikuodami gyvybę, kasdieną dirba labai pavojingomis sąlygomis, tikrai aukojasi. Ir šiandien ryte Jakobas Kilenbergas patvirtino man, kad uh, pasitikima SAK, kaip yra vadinamas Sirijos raudonasis kryžius, ir kad norima, jog jis išplėstų veiklą Sirijoje, todėl reikia galvoti apie finansavimą. Ir be to, ką valstybės narės jau įsipareigojo skirti ir tie pinigai mus pasiekia po truputį, reikia dar 20 milijonų Aišku, kažkiek pinigų 23 milijonus mes gausime iš vystimusi skirto biudžeto, bet tikrai noriu kreiptis jūs ir pasakyti, kad gali prireikti papildomų lėšų. Aišku, dabar sunku nuspėti, kiek ir kada, tačiau mes turime tam būti pasirengę. Jemenas. Tai yra kita problema Jemeną mes stebime taip pat, aišku, ten situacija kitokia negu Sirijoje, bet Jemenas, kaip ir Mali, tebėra mūsų dėmesio centre. Galiu pasakyti, kad milijonas vaikų uh, Jemene kenčia nuo netikamos mytybos sukeltų padarinių. Ir kaip jūs žinote, problemos, su kuriomis, sveikatos problemos, su kuriomis yra susidurima dabar, reiškia, kad tie vaikai neužauks visą verčiais fizio, fizinių, fiziologinių požiūrių. Apskritai badauja apie 10 milijonų žmonių tame regione ir Todėl mūsų pagalba reikalinga. Antonijo Gutiero apsilankimas davė postumį ir komisijos narė Georgieva ten lankėsi ir visą tai davė postumį mūsų geresniems santinkiam su Jemenu, mūsų pastangas, todėl Jemenas vertina. Bet e, <clears throat> mes iš savo pusės stengiamės užtikrinti veiklą Jemene bent jau iki metų pabaigos ir dėl to pateikėme papildomą prašymą dėl finansavimo. Dar porą žodžių dėl Sudano ir Pietų Sudano. Aš tikrai labai atsiprašau, kad šiandien esu blogų žinių šauklys, bet mes turime apie tai kalbėti. Taigi Mes tikėjomės, kad Sudanas ir Pietų Sudanas dar praėjusiu metu pabaigoje susitars dėl pajamų gautų už naftą pasidalymo. Na, nežinau, kas kam padarė meškos paslaugą, tačiau tikriausiai abipusės padarė klaidų, mes apie tai aiškiai jiems pasakėme ir problema štai kokia. 90 procentų pietų Sudano biudžeto priklauso nuo a, pajamų gautų iš naftos pardavimų. Ir buvę. Ir jeigu vyriausybė negalės mokėti savo darbuotojams atlyginimų, tai aš nežinau, kuom baigsis. Nes daugelis tų dabartinių valdžios pareigūnų kažkada buvo tiesiog tie partizanai. Šiaurėjegi vyriausybė tikrai nesilaiko visuotinai pripažintų humanitarinių principų, bando renacionalizuoti, sakykime taip, humanitarinės pagalbos teikimą ir teikti humanitarinę pagalbą darosi vis sunkiau, kai kurios vietovės tiesiog neprieinamos, o pabėgėlių srautai auga. Jie neturi nei tapatybės kortelių, žmonės yra stumiami į pietus, jie atsiduria e, prie Čiubos upės pabėgėlių stovyklose, kurioms e, tikriausiai ir jūs, Džordžai, vadovaujate, bet <clears throat> pabėgėlių skaičius auga ir situacija tikrai bjauri. Dabar prasidėjo liučių laikotarpis, kas dar pablogins situaciją. Bet gera žinia būtų ta, kad mes sugebėjome ten pradėti veikti a, kiek anksčiau kartu su pasaulio aprūpinimo maisto produktais programos atstovais ir manome, Ir galime pasakyti, kad tai, ką mes teigiame prieš 4-5 mėnesius, pasitvirtino. Kitaip sakant, humanitarnės pagalbos pastangų nepakanka. Ir todėl kreipiamės į tarybą ir į parlamentą, kad būtų padidintos e, lėšos. Dabar dėl Sahelio regiono. Na, badas, bado problema tikrai labai rimtai sprendžiama. Ja sprendžia komisija ir pagrindinės šalis donorės, bet vėlgi mes turėtume veikti dar aktyviau imtis be kita ko ir prevencinių priemonių, kaip kad buvo daroma su Somalio pusęsalio atveju. Bet to mes palaikome labai glaudų ryšį su vystimosi generaliniu direktoratu, kad galėtume pažiūrėti, ar neįmanoma pasinaudoti ir jų lėšomis. Sahelio atveju mes stengiamės sustiprinti vietos bendruomenės tam, kad humanitarinė pagalba netaptų ateityje nuolatinių reiškinių. Bet labai daug kasgi priklauso nuo bendros politinės situacijos. Aišku, ir mes šio to pasimokome ir mes dabar bandome susijęti humanitarinę pagalbą su vystomąją pagalbą tam, kad bendruomenė, vietos bendruomenė sustiprėtų ir galėtų uh, geriau kovoti su krize, kad būtų užtikrintas maisto produktų tiekimas, bet politinė prasme situ, regione situacija blogėja. Nepamirškite, Mali, pavyzdžiui, šiaurinė Mali dalis tiesiog neprieinama humanitarnės pagalbos teikėjams. Ir mes galime tik tikėtis, kad Valerijai kad dabar yra paskirtas Sahelio atveju labai kompetitingas veiksmų koordinatorius, kuris tikėkime suras būdų užsitikrinti vietos gyventojų pasitikėjimą, valdžios pasitikėjimą, kad būtų suteikta galimybė teikti humanitarinę pagalbą Mali šiaurėje. Bet aišku, tai vyks ne per dieną, ne per naktį ir prireiks laiko. O dėl finansavimo Tai aišku, pinigai visada pirmiausia ekonomikos problema, bet e, jie būtini norint veikti tokiomis sudėtingomis sąlygomis, kokios yra Sahelio regione. Dabar šiaurės vakarų Nigerija. Aš jums daug apie tai nepasakosiu, jūs žinote, kas ten susiklosi. Dėl Somalio pusėsalio naujienų netiek daug, jūs žinote, kokių iniciatyvų ten imtasi, kuo vado, kokiais principais vadovaujamasi, vadovaujamasi e, tais pačiais principais, kurie taikomi Sahelio regione ir tai yra humanitarinės pagalbos teikimas laipsniškai ją mažina tam, kad būtų galima pasitraukti ir tuo pačiu susijimas su vystomąją pagalbą, kad um, vietos bendruomenės, vietos valdžia galėtų pačios spręsti savo problemas. Beje, turiu pasakyti, kad Somalio pusėsalėje labai aktyviai veikia um, amerikiečiai Mes, e, palyginti su Somalio pusėsaliu Sahelio regionu, tikriausiai daugiau dėmesio gal skiriame Sahelio regionui, bet e, bandome e, ir Sahelio regionui, ir Somalio pusėsaliu taikyti tą pačią atsparumo stiprinimo strategiją. Taigi tiek, pirmininkė, nors galėčiau dar ilgai, ilgai kalbėti. Žinau, kad galite tęsti ir tęsti. Ačiū. Dabar panasakot obuf 10 minučių, nes e, bus dar daug klausimų iš auditorijos. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti garbiems parlamento nariams už kvietimą. Panas Rensenas e, supaprastino mano užduotį, todėl kad aš norėjau e, pristatyti jums tris dalykus, tai yra Sudano, e, Malio situacija, tačiau e, ši situacija pabrėžia tą dramą, su kuria dabar susidurėme. Pabandysiu kalbėti trumpai, kad vėliau liktų daugiau laiko atsakymams. E, dėl Somalio pusęsalio. Turiu pasakyti, kad šiame regione kuriame yra šim, gyvena 180 milijonų žmonių. Tai yra tas rytis, e, kurioje žmonės labai kenčia. Kalbu tiek apie šalies viduje perkeltuosius, tiek apie pabėgėlius. Noriu patikti vieną pavyzdį. Ir tai yra vienas ryškiausių, tai yra Somalio žmonės. Uh, Praėjusiais metais daugiau nei 200 tūkstančių Somalio žmonių per 12 mėnesių buvo perkelti šiame regione. 20 tūkstančių e, šalies viduje perkeltųjų yra dabar, 1,4 milijonai žmonių iš 7 e, milijonų yra perkelti šalies viduje. Taigi situacija yra itin uh, E, sudėtinga yra daug neigiamų e, veiksnių, tokių kaip saustra, konfliktai, įvairios grėsmės um, ir tarptautinio terorizmo grėsmės. E, Kalbant apie perkelimus, e, turiu pasakyti, kad Kenijoje e, Dadap stovykloje yra pusė milijono somaliečių. Dešimt tūkstančių pabėgėlių yra gimę toje stovykloje. Kokia ateitis tų žmonių laukia? E, Pone pirmininkė, jums leidus norėjau pateikti šį pavyzdį, norėdamas pabrėžti, kokia kebli situacija ten. Dėl pietų Sudano, ponė pirmininkė, jei įsivaizduotume, kad šiandien šioje salėje būtų deš, 50 žmonių ir jei bandytumėte įsivaizduoti, kad 50 žmonių e, turėtų 50 vaikų, kurie būtų perkelti iš Mėlyno Nilo deltos į e, kita kryptimi. E, tai, tai, atsitink, tai vyksta dabar pietų sudane, todėl kad um, ponas e, Sorensen kalbėjo apie procesus ten ir 43 tūkstančiai pabėgėlių iš tų dviejų teritorijų. Um, buvo labai skaudžiai paliestos e, perkelimu. 140 tūkstančių uh, pietų Sudano žmonių išsikėlė iš pietų Sudano. Per 10 dienų 50 tūkstančių dienų. Um, Atsiprašau, 50 tūkstančių žmonių pajudėjo į pietus. Galima e, išvardyti konkrečias detalės, apie jas kalbėjo ir ponas Sorensenas, iškyla choleros, timų, kitų epidemijų, grėsmės, dabar liučių periodas, e, keliantis papildomas grėsmės. Tačiau vis dėlto ta e, situacija yra tokia, kokią ją pristatė ir ponas Sorensenas. Malio padėtis vėlgi skaičiai baugina. Metų pradžioje iki dabar maždaug 200 tūkstančių Malio gyventojų buvo perkelti į Mauritaniją, Nigeriją, Burkina Faso ir Alžyrą. Visose šiose vietovėse prasidėjo liūtys. Pabėgėliai kaip apsauga turi tik palapines, o Nigerijoje, pavyzdžiui, liūtis tiesiog nuplauna jų palapines. Ir visose šiose vietovėse mes sugebėjome pateikti tik bazinę išgyvenimo pagalbą. Aš um, nesigilinsiu į detalės, tačiau um, noriu pabrėžti, kreipdamasis į jūs, ponia pirmininkė, kalbant apie šias operacijas, jų esmė yra išgelbėti gyvybės. Ir dabar ir per ateinančias galbūt 30 minučių sprendžiasi labai svarbus dalykai. Pietų Sudane dabar miršta žmonės ir mes e, darome viską e, siekdami jiems padėti. Turime stengtis rasti finansavimą, kad žmonės nežūtų, kad jie gyventų. Antroji mano mintis, ponia pirmininkė, per jūs noriu padėkoti visiems jums šioje salėje, todėl kad jūs esate tų šalių atstovai, kurios teikia pagalbą ir viltį ir galimybės mums, ar per Europos komisiją, ar per įvairias donorų organizacijas. Ir pagaliau, reikia pažadinti viltį, tiems 9,5 milijonams žmonių, kurie atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Mes kalbame apie jaunus vyrus, kurie yra tokioje aplinkoje, kur apie, aplink juos yra Al-Shababas, Akimas, Al-Sadinas. Tai yra organizacijos, tai yra um, grėsmę keliantys objektai. Šiandien 26 jūsų šalių žmonės yra įkaitai. Ir pagaliau atleiskit pirmininkė, jeigu kalbėsiu ir apie politinius dalykus, Humanitarnė pagalba yra labai svarbi. Kaip ponas e, Sorensenas kalbėjo, mes turime rasti būdą, kaip sutelkti visas galimas pajėgas ar dvišalių pagrindų, e, sudarant dvišalių susitarimus, e, ieškant sprendimų socialinėje srityje ir padedant tiems regionams, apie kuriuos kalbėjau. Euh, labai dėkoju už šios du labai aktualius pristatymus. Pirmiausia, Veronikai žodį suteikiu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti poną Sorenseną ir Kodubumi. Ir kai sakau ponas Sorensenas, tai žino dėl to, kad žinau, koky, ko, kaip kokybiškai jis dirba ir jo biuras mes didžiuojamės šiuo generaliniu direktoratu ir jo darbu. Aišku, jūsų raginimai bus išgirsti, jūsų prašymai bus išgirsti. Tačiau nepaisant to visą tai, ką, ką, apie ką pasakojote, apie sunkumus ir kliūtis kylančias dėl politinių aspektų, vystimos aspektų, kartais uh, gynybinių reikalų ir humanitarinės problemos. Apie įvairias šalis kalbėdami palėtėte šias problemas. Jeigu lauksime žmonės ir toliau mirs, taip negalime elgtis. Man svarbus pasirodė du aspektai. Būtent prieig, prieiga prie, humanitarn, prie humanitarnės pagalbos, prieiga, kaip teikti tą humanitarinę pagalbą. Somalija, Malio regione, Nilo deltoje. Šiuose regionuose labai sunku privažiuoti humanitarnės pagalbos sunkvežimėms transportui. Taigi prieiga ir veiksmingumas. O kai dėl Sirijos, ponė Sorensenai, jūs mums sakėte, kad mes mm, išleidome milijonus šiam klausimui. Aš žinau Siriją, kaip ir kai kurie iš jūsų. Jie sako taip, o paskui kyla kliūtis vis daugiau ir daugiau. Tie pinigai, kuriuos skiriate, ar jie davė kokią nors naudą? O kalbant apie Sudaną ir Pietų Sudaną, Čia vėlgi yra politinių kliučių. Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje duodami trys mėnesiai laukti, tačiau svarbiausias klausimas yra susijęs su išteklių paskirstimu ir kitomis problemomis, kurios lieka neišspręstos. Aišku, belaukiant reikia teikti pagalbą kalbė, jūs kalbėjote apie mm, pabėgėlius rautus, bet nepaminėjote, kaip jiems padedama. Taip, Sudane, pietų Sudane yra labai daug korupcijos. Ir kyla prieigos problemų, kadangi nėra infrastruktūros, e, liučių sezonų naudojamasi sraigtasparniais. Tačiau ta humanitarinė pagalba turi būti teikiama. Tačiau kitais atvejais yra labai daug abejonų. Taigi, dėl tų prieigos ir veiksming, veiksmingumo klausimų man kyla abejonių, bet vis tiek galite tikėtis viso keriopas mūsų paramos. Ačiū. Toliau žodis ponai Fisas. Prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, visą tai labai įdomu. Visgi norėčiau apie Sahelio regioną šiek tiek pakalbėti ir apie įvykius Malija. Neseniai žaliųjų frakcijos kolegos pakvietė delegaciją asmenų, kurie kovojo už nepriklausomybę ir jie papasakojo, kokia sudėtinga yra Sahelio regiono padėtis. Yra a, musulmonų grupuotė, kuri labiau pasaulietinio pobūdžio, tačiau kai kurios kitos, tiksliau visos kitos a, musulmonų grupės yra labiau radikaliai nusiteikusios ir didėja viso regiono militarizacija, įskaitant ir Nigerį. Yra tikrai didelis pavojus, kad taip įvyks. Kita vertus, tame regione, kaip žinote, badas, e, sausra, kurie dar tik labiau apsunkina situaciją. Aš manau, kad mes e, labai dažnai pamirštame valstybės į vakarus nuo Saharos, vakarų Sahara kaip po tokia. Ispanija teikia nemažai pagalbos praeitėje, bet šiuo metu humanitarinė pagalba vakarų Saharai sumažėjo, reikėtų ją didinti. Ačiū toliau Pone Štiflė, jūs jau minėjote, kad Ačiū, pirmininkė. E, visa, kas buvo pasakyta, dėja yra tiesa. Aš e, lankiausi Sahelėje, Čadė prieš kurį laiką ir pamačiau tikrai siaubingų dalykų, kaip vaikai netinkamai maitinami. Kadangi Na, svarbiausia yra vaikai, nors motinos taip pat ne, ne pakankamai maitinasi gerai. Tačiau norėčiau pakalbėti apie politinį aspektą. Šiandieną, kalbėdama apie Europos piliečius, jiems kalbėdama apie klimato kaitą ir kaip tai veikia besivystančias šalis, man susidaro įspūdis, kad Europos piliečiai nelabai suvokia, koks rimtas tas poveikis yra. O kai dėl 0,7 procentų situacija iš tikrųjų yra skandalinga, negali būti jokių pasiteisinimų tam, kad nepasiektas tas, tas įsipareigojimas. Tiek Prancūzija, tiek Vokietija nepasiekė šio tikslo. Ir manau, kad reikėtų labiau pagalvoti apie tai, kas blogai, apie tai, kokia yra tiesa, kokia yra realybė, kurios negalime ignoruoti. O kai dėl politinės drąsos, tiesa, kad jos trūksta, dėja, kadangi Buvo atliktas tyrimas, apie kurį ponė Džordžiava kalbėjo vakar. po kurio paaiškėjo, kad vystomąją pagalbą piliečiai labai teigiamai vertina, 90 procentų europiečių teigiamai vertina vystomąją pagalbą. Taigi ir mes, politikai, galėtume būti drąsesni ir imtis būtinų priemonių Galbūt Europos komisaras ponas Piebalgs ir ponė Džordževa, jie dirba kartu, galėtų dažniau ir išsameu su kitais Europos komisarais pakalbėti, su tais, kas atsakingi už kultūrą, finansus, kitas sritis, pakalbėti šią temą, kadangi nebus politinės drąsos, jeigu nesijimsime veiksmų, kovodami su klimato kaita. Ir mes Visą laiką, aišku, galime skirti daugiau ir daugiau ir daugiau ir nieko nepasieksime, nes klimato kaita vis greitėja, jos padariniai vis sunkesni. Aišku, daug ką dar papildomai galima padaryti, bet svarbiausia, kad mes ir komisija elgtųsi šiek tiek agresyviau kitų atžvilgių, kadangi mes visą laiką uh, būname paskutiniais, mažiausiai svarbiais, nes, na, Afrika toli ten klimato kaita, neaišku, kokių padarinių turi. Atėjo laikas būti griežtesniems, o kai dėl humanitarnė krizė Sirijoje, visiškai palaikau ponę De Kaiser. Pirmiausia, aišku, reikia skirti daugiau pinigų. Be to, išreikalauti daugiau sąlygų O vakar dienos posėdis iš tikrųjų buvo ypatingai įdomus, kalbėjome apie atsparumą. Aš gal, galiausiai supratau, ką reiškia atsparumas. Ir visą laiką besvystančios šalis patiria visokias blogas pasiekmes. Manau, kad dabar reikės viską sustatyti į savo vietas, būti drąsesniems ir imtis veiksmų. Ačiū. Merci. Vous avez, vous avez voulu dire mettre les bœufs avant la charrue, si j'ai bien compris. Merci, et madame C. Ačiū. Jūs minėjote, kad reikia atkreipti dėmesį prioritetus ir nestatyti vežimų prieš kumelę. Na, kągi, aš suteiksiu galimybę dabar dar keletui klausimų bendro pobūdžio klausimas iš salės. O kaip yra su humanitarinės pagalbos grupės, grupės teigimu? Ar nevertėtų tokią grupę įsteigti, kad galėtume labai greitai reaguoti kilus kriziai? Aš esu nekartą to klaususi, bet niekada negavau normalaus atsakymų į tokį klausimą. Ačiū nesu tikras, kas ketina, kas turėtų atsakyti, gal ponas Sorinsenas galėtų. Ne. Aš manau, kad mes abu vadovaujamės tais pačiais principais. Turiu galvoje savo kolegą, bet veikiame tai visada vieningai ir vieningai stengiamės keistis nuomonėmis. Taigi, keletas minčių atsakanti klausimus. Aš tikrai neprašyčiau daugiau pinigų, jeigu nebūčiau tikras, kad juos galima tinkamai panaudoti. Dabar tie 10 milijonų, kurie jau yra skirti Sirijai ir papildomi 10 milijonų, kuriuos aš paėmiau iš savo rezervinių lėšų fondo. Taigi šie pinigai užtikrins galimybę teikti pagalbą maždaug iki rugsėjo. Kai kurios sutartis bus baigtos įgyvendinti, pavyzdžiui, rūpiučio viduryje, o kitosgi uh, spalį. Ir aišku, tam, kad nenutrūktų darbas, reikalinga užsitikrinti finansavimą. Jeigu sąlygos bus tokios, kad mes nebegalėsime veikti, kažkurį laiką Sirijoje, tai tada, aišku, lėšų užteks daugiau. Bet e, būkime realistai, vargu, ar aš iki metų pabaigos galėsiu dar kartą prašyti papildomų lėšų iš tarybos ir kreiptis į jūs čia parlamente. Aš tikrai mielai pateiksiu daugiau informacijos jūsų komitetui apie pagalbą teikiančius asmenis, bet turiu pasakyti, kad mes labai atidžiai stebime, kad pagalbai skilti pinigai būtų panaudoti pagal tikslą, o nenuplauktų kažkur į šoną. Ir e, kontrolė vykdoma griežtai. Taigi, e, ponas Etas žino, kad Sirijos raudonasis žino, kaip veikia raudonasis, Sirijos raudonasis kryžiaus biuras. Ir mes tikrai patys tikrinome, ar Sirijos raudonojo kryžiaus padalinys turi atitinkamus lėšų panaudojimo priežiūros ir kontrolės mechanizmus. Faktiškai šiuo metu septynios nevyriausybinės organizacijos Mm, veikia gaudamos mūsų finansavimą. Norėtume, kad jų būtų daugiau, bet jų daugiau nėra. Pietų Sudanas. 2012 metais numatytos lėšos nesuta, jų suma neatitinka to, ką mes panaudojame praėjusiais metais. Nes planuojant biudžetą mes manėme, kad padėtis pietų sudane nors kažkiek pagerės. Todėl faktiškai mes dabar turime užsitikrinti bent jau tokį finansavimą, koks buvo skirtas praėjusiais metais. Bet uh, šiuo metu, nors mes negalime prieiti prie kai kurių teritorijų, bet manome, kad daugelie vietų galime veikti, teikdami humanitarinę pagalbą plačiausios apriepties, nuo hygienos priemonių iki maisto. Bet e, tikrai esu pasirengęs jūs išsamei informuoti apie įvairius mūsų darbo aspektus. Ponios Teharus klausimas dėl paieškos gelbėjimo operacijų. Na, turiu pasakyti, kad vykdomos įvairios operacijos. Eko viduje sukūriau specialų mechanizmą, specialų gelbėjimo mechanizmą, kuris gali būti panaudotas kilus nenumatytai krizai. Na, pavyzdžiui, jeigu kyla potvinis, yra atitinkami sukurti būrei, jie yra momentaliai dislokuojami, tai, e, tai yra jie momentaliai gauna uždavinius ir gali imtis darbo. Galiu pasakyti parlamentui, kad civilinės saugos mechanizmo teisės aktas jau galų gale atrodo pasirodus ir tai leis sustiprinti humanitarinę pagalbą, nes ateityje, kaip numatoma naujajame dokumente, civilinės saugos priemonės bus darinamos su humanitarinės pagalbos priemonėmis. Galų gale mes turime sukaupę patirties ir darbo Libijoje, tenai veikiame Mauritanijoje ir tai yra atskiros operacijos. Taip pat žinau, kad išorės santykių tarnybos kolegos mm, irgi ieško įvairiausių pagalbos būdų. Tikiuosi, kad jie nedublės, nedubliuos mūsų darbo, bet labai svarbu, kad išorės santykių tarnybos diplomatai veiktų, kai jie tik gali veikti ir prisidėtų prie mūsų pastangų, bet aš dėja nieko daugiau pasakyti negaliu, nes jie mm, daro jie dirba savo kompetencijos srityje. Taigi visi dar yra kiti dalykai. Tai yra solidarumo principas, solidarumo nuostata. Ir taryboje, pavyzdžiui, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės, paprastai solidarumo pagrindų yra staigi įmamasi veiksmų. O dabar žodis Žoržai. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad galiu kalbėti trumpai. Pirma, pirmas klausimas ir be kita ko buvo klausima apie prieigos galimybę. Ir turiu pasakyti, kad ponas Orensonas ir aš sakė, sakydami, kad padėtis Afrikos regionuose yra sudėtinga, reiškia, kad yra sudėtinga užsitikrinti galimybę vykti kai kurias dalis, pavyzdžiui, Malio šiaurę arba centrinę Somalio dalį. Nigerija yra dešimties tūkstančių žmonių stovykla centrinėje dalyje, prie kurios prieigos neturime dėl saugumo problemų. Tačiau, ponia pirmininkė, jums leidus norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus šioje srityje. Pirmiausia, tai yra praktinė prieiga. Aš kalbu ne apie saugumo reikalus, o apie praktinę galimybę patekti į vieną ar kitą vietą. Pavyzdžiui, Burkina Faso mes negalime pasiekti tam tikrų vietų grinai dėl praktinių problemų. Ypač uh, liučių sezono metu nėra kelių. Kitas dalykas tai yra gelbėjimo operacijos. Trys dalykai čia įtin svarbus. Pirmiausia, maisto teikimas. Ir maistas teikiamas buvo vadovaujantis senesniais paskaičiavimais, o poreikiai išaugo du kartus. Toliau gėlas vanduo. Nigerija, Burkina Faso ir Mėlynojo Nilo deltoje. Vanduo yra labai rimta problema viena sunkvežimių vežančių vandenį vilkstinė kainuoja 5000 dolerių. Ir tikrai mes e, turime užsitikrinti galimybę greičiau gauti skiriamas lėšas, kad galėtume atitinkamai sutvarkyti tiekimą. Dabar kitas dalykas - mali pabėgėliai kurie yra Mauritanijoje, Nigerija ir Bukina Faso bei Alžyre. Aliž, apie Alžyrą nekalbėsiu, nes Alžyro vyriausybė prisėmė atsakomybę už tos pabėgėlius. O norint išgelbėti tų pabėgėlių gyvybės likusiuose trijose šalyse, reikia 153 milijonų dolerių. Dar papildomai 50 milijonų mes dabar esame jau surinkę iš tos sumos. Pietų Sudanui reikia 176 milijonų dolerių, o mūsų pajamos šiandien sudaro maždaug 60 milijonų dolerių. Nuo dabar ir iki kritinio liučių sezono taško mums reikia apie 40 milijonų dolerių, kad galėtume praktiškai patekti tam tikras vietovės, pavyzdžiui, nuskristi sraigtasparniais, nes neįmanoma keliauti sausuma. Taigi mums reikalinga bet kokia parama, kurią galime gauti per poną Soresaną, per Europos parlamentą ar per bet kokią kitą organizaciją, kuri leistų mums praktiškai patekti į vieną ar kitą vietą. Ačiū visų kolegų vardu, dėkoju Jums. Dabar jau žinome, kas iš tikrųjų vyksta vietoje. Ir antras pastebėjimas tiems, kas jau atrodo pavargę, galiu patikinti, kad turėsite 3 valandas atsigauti ir grįžti galėsite 3 valandą, atgavę jėgas dalyvauti balsavimo sesijoje. Ir po šio kvailo pastebėjimo aš baigiu šį rytą diskusiją ir linkiu Jums gero apetito. Excellent.